Hello. Sveiki visi, popiet, sveiki dar kartą. Prašyčiau susėsti, pasiruošti balsavimo korteles ir pradėtume popietinę sesiją. Ar esate pasiruošę? Suprantu, kad taip. Pirmiausia, balsuosime dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų. Yra naujoji redakcija. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 28 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, 29 už, prieš, susilaiko priimta. 30 už, prieš, susilaiko atmesta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimą baigiame. Priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko tikriname elektroniškai. Dirbame kitokių sąstatų negu ryte. Tai turiu dar susiorientuoti. Balsavimą baigiam atmestą. 32 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 34 už, prieš, susilaikom, at, priimta. 5 už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš susilaiko atmesta. 40 ir 41 už prieš susilaiko patikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Priimta. Šeštas pakeitimas už prieš, susilaikom. Alde nerodėt, kai balsuojat už priimta. 42 už, prieš, susilaikė, priimta. 44 už, prieš, susilaikė, priimta. 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už, Balsuojame elektroniškai, tikrinam. Socialdemokratai ir PP e balsavo prieš. Balsuoti baigiam. Atmesta. 47 mm. pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 48 už, prieš, susilaikė atmesta. 49 už, prieš, susilaikė atmesta. 50 už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas, pakeitimas žodžiu, kuris buvo išplatintas. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Šeši žmonės, septyni prieštarauja. Taigi dėl žodinio pakeitimo nebalsuosime. Septintas pakeitimas be žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Devintas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas už, prieš susilaikė priimta. 53 už, prieš susilaikė atmestas. 54 už, prieš susilaikė atmestas. 11 už, prieš susilaikė priimtas. 55 už, prieš susilaikė atmestas. 12 už, prieš susilaikė atmesta. 13 už, prieš susilaikė atmesta. 14 už, Norit 13 patikrinti elektroniškai? Prašom. Prašom. Balsuoti pradedam. EPP ir socialdemokratai balsavo prieš. Atmesta. Balsuoti baigiame. Atmesta. 14 už, prieš, susilaikė, priimta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. 16 ir 17 už, prieš susilaikė priimta. 1 už, prieš susilaikė priimta. 18 už, prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai 18 pakeitimą. Balsuoti pradedam. Ir baigiame. Priimta. Pirmas. Uh, at, Dėl pirmojo balsavom. 19 pakeitimas, atsiprašau, sako pirmininkė, už, prieš, susilaiko, atmestas. 20 už, prieš, susilaiko, priimta. 21 už, pri... 20 tikriname elektroniškai. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikom, priimtas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikom, priimtas. 22, 24 pakeitimas už, prieš, susilaikom, atmestas. Ir dabar balsuojam dėl viso teksto elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame priimta. Gerai, kitas klausimas. direktyva dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemonės. Antras kompromisas. Kas už, kas prieš. Primta. 150. 15. Už prieš susilaiko atmesta. 151, 152 ir 127. Kas už prieš susilaiko atmesta 154, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tram 28 dvidalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrą dalį, kas prieš, susilaiko pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 155, e, kas už, prieš susilaiko. Atmesta. 156, kas už, prieš susilaiko. Atmesta. 157, kas už prieš susilaiko atmesta, 158, kas už prieš susilaiko atmesta, Tran 29 pakeitimas, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš. Susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš. Susilaiko pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 166, kas už prieš susilaiko atmesta, 167, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame atmesta. 168, kas už prieš susilaiko atmesta. 169 ir tram 31 už prieš susilaiko pritarta. Verčiame 12 puslapį. Man taip pranešė pirmasis kompromisas. Kas už prieš susilaiko pritarta. Tran 31. 40. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 23 <clears throat> ir 233. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 236. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 241, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 241. The vote is closed. And it is rejected. Balsuoti baigiame. Atmesta. Tran 41 ir 242, kas už prieš susilaiko pritarta, 244, kas už prieš susilaiko atmesta, 251, kas už prieš susilaiko atmestas 245 ir 49, kas už prieš susilaiko pritarta, 250 atkrinta, 246, kas už, prieš susilaiko atmestų. Tran 43, kas už, prieš susilaiko pritarta. 252, ar ne? Ar šis atkrinta, ar neatkrinta? Reikia dėl jo balsuoti, kas už 252, kas prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Verčiame 18 puslapį. Du šimtai aštuoniasdešimtas, kas už prieš susilaiko pritarta. 281, kas už prieš susilaiko atmesta, tran 49, kas už prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti dėl 281, mielai tą padarysime, pradedame balsuoti. O, pritartau, kaip aš pasakiau. Čia gal tyčia mane suklaidino, taip balsuodami. Turite man padėti, galbūt aš per greitai balsuoju ir neturime laiko. Jūs nespėjate pakelti rankų. Tran 49 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Tran 50, kas už prieš susilaiko. Pritarta. 286, kas už prie susilaiko atmesta, 287 ir 88 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Kodėl jūs kitaip balsuojate? Tyčia? Įvo. Balsuoti baigiame. Frakcija buvo nurodžiusi balsuoti prieš. Pritarta. Pone Lyze, paaiškinkite savo kolegams, kaip reikia balsuoti. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už. Už prieš susilaiko pritarta, septintasis už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl septintojo kompromisinio pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta penktasis kompromisas. Ar nereikia balsuoti dėl penktojo kompromiso? Na, mes taip pat esame šiek tiek sutrikę, kas yra už penktąjį kompromisą, kas prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame, atmesta. Na, reikės dar šiek tiek padirbėti, balsuojant dėl kitų pakeitimų. Du šimtai devyniasdešimt pirmas. Kas už? Prieš susilaiko Atmesta 289, kas už. Šeštas kompromisas buvo patvirtintas. Jūs teisi. puikiai pastebėjote. Taigi atsižvelgiant į tai, turime dabar versti 26 puslapį. Galite nesutikti, jeigu nenorite. 34 ir 305 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 32 kas už, prieš susilaiko atmesta, 33 kas už, prieš susilaiko atmesta. Tran pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestą. 37, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 37. Balsuoti <clears throat> beveik baigiame. Dabar jau tikrai atmesta. 38 ir 39, kas už prieš susilaiko. Pritarta 40, kas už prieš susilaiko. Atmesta. Tran antras, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 41, kas už prieš susilaiko. Atmesta. Tran trečias, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Tran ketvirtis, pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko Hmm, pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. O. Oh. Pritarta. Trankė tris pakeitimas antroji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. 48, kas už, prieš susilaiko pritarta. 49, kas už, prieš susilaiko pritarta. 50, kas už, prieš susilaiko atmesta. 51, 52, kas už, prieš susilaiko atmesta. 53, kas už, prieš susilaiko atmesta. Trans šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, tran septintas, kas už prieš susilaiko. Nemačiau, kaip guoja balsuoja dėl tran septintojo už, tuomet pritarta, tran penktas, kas už prieš susilaiko pritarta 56 ir 38, kas už prieš susilaiko atmesta 57, kas už prieš susilaiko pritarta. Tran 9 pirmoji dalis, kas už ne, šis pakeitimas atkrinta. Tran 9 antroji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. 59 kas už prieš susilaiko pritarta. 60 kas už prieš susilaiko pritarta. 63, kas už prieš susilaiko atmesta. Tran 12, kas už prieš susilaiko pritarta. 64, kas už prieš susilaiko atmesta. Tran 13, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 67. kas už prieš susilaiko atmestų. 69. Norit pastikrinti dėl 67. Tikrinamės. spėjau atmesti. Bet iš tiesų ne. Mačiau, kaip balsuoja GUE frakcijos nariai, nes jie nekelia rankų. 69 pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko atmestą. Pirmas ir 72 pakeitimai, kas už, prieš susilaiko atmestą. 73 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Na, jis atkrinta ar ką? Na, jis identiškas su kitu pakeitimu. Balsuojame dėl 74-ojo, kas už prieš susilaiko atmesta. 77. Kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl 77. Balsuoti baigime pritartą. Dabar balsuosime dėl 78 pirmosios dalies, kas už 78 pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, ji atkrinta, 79 pakeitimo pirmoji dalis taip pat atkrinta. Ne, neatkrinta. Taigi 79 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Pritarta. Septyniasdešimt devinto pakeitimo antroji dalis, kas už, prieš susilaiko. Tikrinamės elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Kai jūs nubalsuosite, tuomet baigsime. Gerai, baigiame. Atmestą. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš. Trečias atkrinta. Ketvirtasis ir 92. Kartu, kas už šios du pakeitimus, kas prieš, susilaiko atmesta. Trant 16 pakeitimas, kas už prieš susilaiko elektroniniu būdu tikrinamis. Ar žinote, Aldė atstovai, kad jūs balsavote prieš? Tran 16 pakeitimas, baigiame balsuoti. Pritarta. Prisiekiu, kad jūs kelti rankas, kai aš klausiau, kas balsuoja prieš. Devinasdešimt ketvirtas dabar kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Tran 11. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Tran dešimtasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 96 atkrinta. Trans 17, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 101, kas už, prieš, susilaiko Pasitikrinkime. We vote on this 102 and 5? Ah, it's closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečią kartą jau toks rezultatas balsuojant dėl šio pranešimo. 104 kas už, prieš susilaiko pritarta, 99 kas už, prieš susilaiko atmesta, 105 kas už, prieš pasitikrinkime. Balsuoti baigiame pritartą. Tran 18, kas už, prieš susilaiko pritarta, 106, kas už, prieš susilaiko atmesta, 109 už, prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 109. Balsuoti baigiame. Pritartam. Tram 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tram 20 atkrinta. 39 nebuvo patvirtintas. Tran 20. Kas už? kas prieš susilaiko pritarta. 115 kas už, prieš susilaiko pritarta, 116 kas už, prieš susilaiko atmesta, 118 ir 119 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 122 kas už, prieš susilaiko pritarta. 123 ir 128, kas už prieš susilaiko pritarta. 10, kas už prieš susilaiko pritarta. 125, kas už. Dešimtas buvo patvirtintas, taigi 125 atkrinta, 126 ir 127. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 129. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 131. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 132. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Tran 25, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. 136 ir Tran 34 už prieš susilaiko. Pritarta 141. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tran 23, kas už prieš susilaiko pritarta. Atmesta. Devintasis, kas už <clears throat> prieš susilaiko pritarta. 148, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 148 pasitikrinkime elektroniniu būdu balsuoti. Pradedame bet jūs žalieji balsavote už. E, balsuoti baigiame. Vis tiek pritarta. Gerai. 149. Kas už? Kas prieš susilaiko pritarta. Tram 26 už prieš susilaiko pritarta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti ir balsuoti baigiame. Pritarta. Bună, Ștefan. Okay, now we vote on... Uh... Dabar ataskaitų teikimo prievolė aplinkosaugos politikoje. Agri 6, kas už, kas prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Priimta. Šeštasis už prieš susilaiko priimta. Septintas už prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas už, prieš, susilaiko priimta. 43 už, prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Jūri 4. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Jūri 5. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Jūri 6. Už? Prieš? Susilaiko atmesta. Agri 8. Už? Prieš? Susilaiko atmesta. 43 ir Jūri 7 atmesta. Jūri 8 už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Agri 30 atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Jūri 12 už, prieš, susilaiko. SND nebalsavote. Jūri 12, kas už, kas prieš, laiko atmesta. 53 ir Jūri 16, kas už, kas prieš, atmesta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. 55 balsuojame. Pradedame. Baigiame. Priimta. 58 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Agri 14. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 59. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Jūri 19. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 16. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 21. Už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 61 ir Agri 15, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Jūri 22, kas už, kas prieš, susilaiko balsuojame kortelėmis, balsuojame. Baigiame primtą. Jūri 23, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 67 už, prieš, susilaiko atmesta. Jūri 24 už, prieš, susilaiko priimta. 68 ir Agri 16 už, prieš, susilaiko atmesta. 69 Agri 17, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ir 25 už, prieš, susilaiko atmesta. Ir 26 už, prieš, susilaiko atmesta. 70 už, prieš, susilaiko atmesta. 27 jūri, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 22. Už, prieš, susilaiko priimta. Ir 28. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 71. Pakeitimas. Žaliųjų frakcija pasiūlė pakeitimą žodžiu, ar kas nors prieštarauja, tuomet mes balsuojame už abu kartus 71. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. 72. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Jūri 29 už, prieš, susilaiko atmesta. Jūri 30. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 23, 23 ir Jūri 31. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 64 ir Jūri 32, kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Primta. Agri 19, kas už, kas prieš, susilaiko. Primta. Agri 20, kas už, kas prieš, susilaiko kortelėmis. The vote is closed. And it is adopted. Priimta. Jūri 31, kas už, kas prieš. 33, kas atmesta. 24, už, prieš. Balsuojame kortelėmis dėl 24. and it's closed. And it is adopted. Priimta. Jūri 34, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Jūri 35 už, prieš. Susilaiko. Ne, nesu tikra. Pabalsuokime kortelėmis. Baigiame. Priimta. Jūri 36, kas už. Jau balsavome, 35, 36 dabar, kas už. Kas prieš, susilaiko atmesta. 67 ir AG 21. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 25 ir 76. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Jūri 38. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pasuokime kortelėmis. Juri 38. Aš turėjau pradėti ženklą. Baigime balsuoti. Priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, suslaiko priimta. 27 ir AG 22, kas už, kas prieš, susilaiko. Aldė, ką manote? Jūs už priimta. 79 ir Jūri 40, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Aštuoniasdešimtas Jūri 41, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 28 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Jūri vienas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 29 už, prieš susilaiko atmesta. 30 ir agri trečias, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 34 už, prieš, susilaiko atmesta. 35 už, prieš, susilaiko atmesta, 36 už, prieš susilaiko priimta, trečiasis kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 37 už, prieš susilaiko atmesta, 38 ir jūriai 3 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Agri 4 kas už 5, kas prieš, susilaiko priimta. 39, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 40, už, prieš, susilaiko atmesta. 41, už, prieš, susilaiko atmesta. 4, už, prieš, susilaiko atmesta. 5, už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl teksto su pakeitimais kortelėmis. Rezultatas. Priimta. is different. <laughs> okay. Um, now we are voting on the resolution for. Dabar balsuosim dėl COP24 re e, rezoliucijos. 20 e, pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 už, prieš, susilaikė, priimta. 34 už, prieš, susilaikė, priimta. 35 už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 44 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 45 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Primta. Dabar balsuosime dėl 46 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė. Primta. 57 už prieš, susilaikė, priimta. 58 už, prieš, susilaikė, priimta. 59 už, prieš, susilaikė, atmesta. 60 dvi dalis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, už, prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkim elektroniškai. Dėl antrosios dalies balsavome, balsavimas baigtas, atmesta. Ne tik socialistai ir kiti balsavo prieš. Didelių skirtumų nubalsuota prieš. Šešiasdešimt pirmas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šešiasdešimt antras už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šešiasdešimt trečias už prieš, susilaikė, priimta. 64 už, prieš, susilaikė, priimta. 65 už, prieš, susilaiko, tikrinam elektroniškai. Balsavimas baigtas, priimta. 66 už. 66 už. Nėra. Beveik niekas. Prieš susilaikė atmesta. 67 už. Prieš susilaikė priimta. 68 už. Prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas už. Prieš susilaikė priimta. 11 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 75 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 79 už, prieš susilaiko atmesta. 80 už, prieš susilaiko atmesta. 81 už, prieš susilaiko atmestas. 82 už, prieš susilaiko priimta. 83 už, prieš susilaiko priimta. 84 už, prieš, susilaiko, priimta. 85 už, prieš, susilaiko, priimta. 7 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 87 už, prieš, susilaiko, atmesta. 88 už, prieš, susilaiko, atmesta. 89 už, prieš, susilaiko, atmesta. 8 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 94 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 38 už, prieš, susilaiko, priimta. 95 už, prieš, susilaiko, atmesta. 96 už, prieš, susilaiko, priimta. 97 už, prieš, susilaiko priimta. 98 už prieš susilaiko atmesta. 99 už prieš susilaiko priimta. 100 už prieš susilaiko atmesta. 101 už prieš susilaiko tikrinam elektroniškai. Balsuot pradedam. Baigiam. Priimta. Šimtas trečias už. Prieš. Susilaikom. Priimta. Šimtas ketvirtas už. Prieš. Susilaikom. Priimta. Šimtas antras už. Prieš. Susilaikom. Priimta. Devintas kompromisas už. Prieš susilaikom primta. 110 už, prieš, susilaikom, patikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Primta. 111 už, prieš, susilaikom, primta. 113 už, prieš, susilaiko priimta. 114 už, prieš, susilaiko priimta. 115 dvi dalis, pirma dalis už, prieš, susilaiko atmesta, antra dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 116 už, prieš, susilaiko, priimta. 117 už, prieš, susilaiko, priimta. 118 už, prieš, susilaiko, priimta. 120 už, 120 už, prieš, susilaiko, priimta. 121 už, prieš, susilaiko atmesta, 122 už, prieš susilaiko priimta, 123 už, prieš susilaiko atmesta, 10 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 125 už, prieš, susilaiko atmesta, 126 už, prieš, prieš, susilaiko atmesta. 128 už, prieš, susilaiko atmesta. 129 už, prieš, susilaiko priimta. 130 už, prieš, susilaiko priimta. 131 už, prieš, susilaiko, atmesta. 132 už, susilaiko, atmesta. 133 už, prieš, susilaiko priimta. 134 už, prieš, susilaiko priimta. 135 už, prieš, susilaiko atmesta. 136 už, prieš, susilaiko atmesta. Intrė 16 už, prieš, susilaiko priimta. Dabar dėvė. Pakeitimai, sakysiu, pastraipomis. Pirma pastraipa, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antra, už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirta, už, prieš, susilaiko, priimta Patikrinkime elektroniškai dėl ketvirtos. Balsuoti baigiame. Priimta. Penkta už. Prieš. Susilaiko. Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. Šešta už, prieš, susilaiko atmesta. Septinta už, prieš, susilaiko priimta. Aštunta už, prieš, susilaiko priimta. Devinta dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, tikriname elektroniškai dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Priimta. Dešimta už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuolikta už, prieš, susilaiko susilaikom primta, 12 už, prieš susilaiko primta, 13 už, prieš susilaikom primta, 14 už, prieš susilaikom primta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko primta, 2 už, prieš susilaiko primta susilaiko dėl antros nurodomosios dalies pasitikrinkim. Elektroniškai balsuoti baigiame. Priimta. Trečias pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Ketvirtoj už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Penkta už. Prieš. Susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas dvi dalis, kas už pirmą. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, priimta Tikrinkime elektroniškai dėl antrosios dalies. Kartais reikia pastikrinti elektroniškai, nes nematau pakeltų rankų. Aiškiai. Priimta. Dešimtas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Vienuoliktas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dvyliktas už. Prieš prieš susilaiko atmesta. 13 už prieš susilaiko atmesta. 14 už prieš susilaiko atmestas. 15 už prieš susilaiko priimta. 16 už prieš susilaiko atmestas. 17 už prieš susilaiko atmestas. 18 už prieš susilaiko atmestas 19 už, prieš susilaiko priimtas. Devės pakeitimai vėl dėl konstatuojamosios dalies A. Už, prieš, EPP, jūs už ar prieš. Tada priimta. B už, prieš, susilaiko primta. C už, prieš, susilaiko primta. D už, prieš, susilaiko primta. E už, prieš, susilaiko primta. F už, prieš, susilaiko primta. G už, prieš, susilaiko primta. H už, prieš susilaiko priimta. Į už prieš susilaikom priimta. J už prieš pa, pasitikrinkime elektroniškai dėl J. Balsuoti baigiame. Priimta. O dabar galutinis balsavimas dėl viso dokumento. Balsuokime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Primta. Dar turim balsuoti, kiek dar tų balsavimo liko. Dar penki klausimai, dėl kurių balsuosime. Kolegos, prašau bendradarbiauti, tikrai šiandien labai daug balsuojame. Pirmiausia, balsuosime dėl reglamento, dėl mokslo tyrimų ir inovacijų programos, Europos horizontas e, dėl susijusių dalyvavimo sklaidos taisyklės. 78 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, 79 kas už prieš susilaiko atmestą, 80 kas už prieš susilaiko pritarta, 7 kas už prieš susilaiko pritarta, 81 kas už, prieš susilaiko pritarta, 80 kas už, prieš susilaiko pritarta, 82 už, prieš susilaiko pritarta, 7 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 105 kas už, prieš susilaiko pritarta, 106 už, prieš susilaiko atmesta. 107, kas už prieš susilaiko atmestas, 108, kas už prieš susilaiko pritarta, 109, kas už prieš susilaiko atmestas, 110, kas už prieš susilaiko atmestas, 111, kas už prieš susilaiko pritarta. 112 turi pakeitimą žodžiu. Ar kas nors prieštarauja šį žodinį pataisą, jeigu ne, tuomet balsuosime. 112, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 205, ta pati stacija žodinė pataisa, kas nors prieštarauja, ne, balsuokime, kas už, prieš susilaiko pritarta atmesta. Devintas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 119, kas už, prieš susilaiko pritarta. 120, kas už, prieš susilaiko pritarta. 12, kas už, prieš susilaiko pritarta. 10 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 11 puslapis. <clears throat> Aštuntasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Tryliktasis puslapis 183, kas už prieš susilaiko atmesta. Penkioliktasis, kas už prieš susilaiko atmesta. Šešioliktas, kas už prieš susilaiko atmestas 184, kas už prieš susilaiko atmestas 185, kas už prieš susilaiko atmestas 186, kas už prieš susilaiko atmestas 187, kas už prieš susilaiko atmestas. Atmestas 188, kas už prieš susilaiko. Pritartas 189, kas už prieš susilaiko. Atmestas 190, kas už prieš susilaiko, atmestas 191, kas už prieš susilaiko, atmestas 192, kas už prieš pasitikrinkime, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 193, kas už prieš susilaiko pritarta 194, kas už prieš susilaiko pritarta 195, kas už prieš susilaiko. Neaiškus balsavimo rezultatai pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 125 balsuoti baigiame pritarta. 126 kas už prieš susilaiko. Atmestas 17 kas už prieš susilaiko pritarta. 127 kas už prieš susilaiko pritarta. 128 kas už prieš susilaiko pritarta. 129 kas už prieš susilaiko pritarta atmesta. 200 <clears throat> kas už prieš susilaiko. Atmesta 201 kas už prieš susilaiko. Atmesta 18 kas už prieš susilaiko. Pritarta 19 kas už prieš susilaiko. Pritarta 203 kas už prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. 204, kas už prieš susilaiko atmesta. 207, kas už prieš susilaiko. Atmesta 11 kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta 212, kas už prieš susilaiko atmesta 213 ir 14, kas už prieš susilaiko pritarta, 215, kas už prieš susilaiko pritarta, 25, kas už prieš susilaiko pritarta, 217, kas už prieš susilaiko atmesta 219, kas už prieš susilaiko atmesta 220, kas už prieš susilaiko atmesta 221, kas už prieš susilaiko atmesta 26, kas už prieš pasitikslinkime balsuoti pradedame ir baigiame atmestą. 223 kas už prieš susilaiko pritarta. 27 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 27. Balsuoti baigiame atmestą 225 kas už prieš susilaiko atmesta 226, kas už prieš susilaiko pritarta 227, kas už prieš susilaiko pritarta 228, kas už prieš susilaiko pritarta 230, kas už prieš susilaiko pritarta 231, kas už prieš susilaiko pritarta pritarta 234, kas už prieš susilaiko atmesti. <clears throat> 235, kas už prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti pradėm ir baigiame. Pritarta. 236, kas už, prieš susilaiko atmesta, 237, kas už, prieš susilaiko pritarta, 238, kas už, prieš susilaiko pritarta. 239, kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta 240 ir 28. Kartu, kas už prieš susilaiko pritarta. 29. kas už prieš susilaiko pritarta. 242. kas už prieš susilaiko pritarta 243, kas už prieš susilaiko pritarta 244, kas už prieš Pasitikrinkime dėl 244. Balsuoti baigiame. Pritarta. 245. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, ačiū. Antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 39, kas už prieš susilaiko. Neturiu supratimą, koks rezultatas. 309, kas už pritarta. 40, kas už prieš susilaiko pritarta 41, kas už prieš susilaiko pritarta 42, kas už prieš susilaiko pritarta 43, kas už prieš susilaiko pritarta 44, kas už prieš susilaiko atmesta trečiasis kompromisas. Kas už prieš susilaiko pritarta ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 47, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 51, kas už prieš susilaiko pritarta, 52, kas už prieš susilaiko atmesta, 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta 54, kas už, prieš susilaiko pritarta 55, kas už, prieš susilaiko atmesta 56, kas už, prieš kaip liaudės partija balsuoja. Už tuomet pritarta 57, kas už, prieš susilaiko atmesta 58, kas už, prieš susilaiko atmesta 59, kas už prieš susilaiko pritarta. 60, kas už prieš susilaiko atmesta, 61, kas už prieš susilaiko atmesta, 5, kas už prieš susilaiko pritarta, 62, kas už prieš. Niekas prieš nebalsuojate. Kas už 62? kas prieš, susilaiko pritarta. Paskutinis puslapis. Penktasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 67. Kas už prieš susilaiko atmesta. 66. Kas už prieš susilaiko atmesta. 68. Kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštas. Kas už prieš susilaiko pritarta, 69 kas už prieš susilaiko atmesta, 70 kas už prieš susilaiko atmesta, 6 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 75 kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 75 balsuoti Baigiame. Pritarta 76, kas už prieš susilaiko atmestas, 77, kas už prieš susilaiko pritarta galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl sprendimo. Dėl šitą reikia balsuoti. Dėl pagrindų programos Horizontas Europoje, moksliniams tyrimus, inovacijos programa, antras kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas puslapis. Trečias kompromisas už prieš susilaiko priimta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 89, kas už, prieš, susilaiko priimta. 90 už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 92, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 95, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 96. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 99. Kas už, kas prieš, atmesta. Šimtasis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šimtas pirmas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šimtas du, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš. Priimta. 107 yra skirtas pakeitimas žodžiu. Balsuojame dėl 107, kas už, kas prieš. Susilaikome priimta. 108, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 109, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 110, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Aštuntas, kas prieš prieš susilaiko priimta. Devintas, už prieš susilaiko priimta. Dešimtas, už prieš susilaiko priimta. Šim... Vienuoliktas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 112 kas už prieš susilaiko atmesta. 12. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 6. Kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 115. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 116. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 117. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 119. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 118 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 120 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 121 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 30 priimtas, 122 priimta. 123 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14 už, prieš, susilaiko priimta. 124 už prieš susilaiko priimta. 125 už prieš susilaiko priimta. 126 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 128 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 15 už prieš susilaiko priimta. 7 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 8 už prieš susilaiko priimta. 135 už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, priimta. 136 už, prieš, susilaiko, atkanta, galbūt, atkanta. And 18 on the next. 18. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 139. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 19 už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko priimta. 144 už prieš susilaiko priimta. 145 už prieš susilaiko priimta. 23 už prieš susilaiko priimta. 146 už prieš susilaiko priimta. 157 už prieš susilaiko atmesta. 158 už prieš susilaiko ir balsuojimo kortelėmis. 158. Trimta. 27 už prieš susilaiko priimta. 161 už prieš susilaiko priimta. 163, 64, kas už. Kas prieš atmestą. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 165 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. 30 už, prieš, susilaiko priimta. 31 už, prieš susilaiko priimta. 166 už, prieš susilaiko priimta. 167 už, prieš susilaiko priimta. 168 už, prieš susilaiko atmesta. 169 už, prieš susilaiko atmesta. 170 už, prieš susilaiko atmesta. 72 dalimis. Pirmoji už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. 173 už, prieš, susilaiko atmesta. 174 už, prieš, susilaiko aprimta. 175 už, prieš, susilaiko atmesta. 176 už, prieš, susilaiko atmesta atmesta. 127 už, prieš, susilaiko, priimta. 178 už, prieš, susilaiko, priimta. 32 už, prieš, susilaiko, priimta. 169 už, prieš, susilaiko, atmesta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 180 už, prieš prieš PP kaip balsuoja, bet tada pritardam. 34 už, prieš, jūs laiko priimta. 36 už, prieš, jūs laiko priimta. 181 už, prieš, jūs laiko priimta. 37 už, prieš, susilaiko priimta. 38 už, prieš, susilaiko priimta aprimta, 39 už, prieš susilaiko primta, 9 kompromisas už, prieš susilaiko primta, 186 už, prieš susilaiko primta, 187 už, prieš susilaiko atmesta, 188 už, prieš susilaiko atmesta, 189 už, prieš susilaiko atmesta. 190 už, prieš, susilaiko atmesta. 111 už, prieš, susilaiko priimta. 122 už, prieš, susilaiko priimta. 123 už, prieš, susilaiko atmesta. 124 už, prieš. 124 balsuojame kortelėmis. The vote is closed. It is adopted. Priimta. 40 už, prieš, susilaiko, priimta. 41 už, prieš, susilaiko, 41. Nu, ne, neaišku. Gerai, pritarta. 125 už, prieš, susilaiko, priimta. 196 už, prieš, susilaiko, atmesta. 197 už prieš. Susilaiko atmesta. 42 už prieš. Susilaiko balsuojame dėl 42 kortelėmis. Baigiame. Priimta. 198 už prieš susilaiko priimta. 403 už, prieš, susilaiko. Aldė, kai balsuoja, už, priimta. 44 už, prieš, susilaiko, priimta. 201, 202 ir 3 už, prieš, susilaiko, priimta. 204 už, prieš, susilaiko atmesta. 205 už, prieš, susilaiko atmesta. 45 206 už, prieš, susilaiko atmesta. 207 už, prieš, susilaiko atmesta. 208 už, prieš, susilaiko primta. 46 už, prieš, susilaiko primta. 209 už prieš susilaiko priimta. 210 už prieš susilaiko priimta. 47 už prieš susilaiko priimta. 211 už prieš susilaiko priimta. Atmesta. 212 už prieš susilaiko priimta. 2.13 vien už prieš susilaiko priimtas. 2.14 už prieš susilaiko priimta. 2.15 už prieš susilaiko atmesta. 48 už prieš susilaiko priimta. 216 už prieš susilaiko atmesta. 217 durimis pirmoji už prieš susilaiko atmesta. Antroji už prieš susilaiko priimta. 218 už, prieš, vis laiko atmesta. 49 už, prieš, susilaiko priimta. 219 už, prieš, susilaiko priimta. 220 už, prieš, susilaiko priimta. 221 už, prieš, susilaiko priimta. 50 už, prieš, susilaiko priimta. 51 už, prieš, susilaiko priimta. 222 už, prieš susilaiko priimta. 223 už, prieš susilaiko priimta. 224 už, prieš susilaiko priimta. 227 už, prieš susilaiko priimta. 227. Kas už? Priimta. 228. Už. Prieš susilaiko priimta. 229 už, prieš, supranta, priimta, atmesta. 230 už, prieš, atmesta. 231 už, prieš, susilaiko atmesta. 232 už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 56 už, prieš, susilaiko, priimta. 57 už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras už, prieš, susilaiko, priimta. 59 už, prieš, susilaiko, priimta. 60 už, prieš, susilaiko atmesta. 61 už, prieš, susilaiko priimta. 62 už, prieš, susilaiko atmesta. 63 už, prieš, susilaiko priimta. Trečias už, prieš, susilaiko priimta. Ir baigiamasis balsavimas kortelėmis prasideda. It's closed, yeah. Baigiame. Priimta. Yeah. It's the next three. I appreciate the part with the compromises very much. <laughs> um, now we vote on the... Dabar balsuosime dėl tarybos sprendimo dėl ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarimo. Pirmas pakeitimas. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedam. Dėl pirmo pakeitimo balsuojame. Balsuoti baigiame. Primta. Dėl viso dokumento su pakeitimu balsuojame. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Primta. Balsuosime dėl tarybos sprendimo dėl ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarimo. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Antras už? Prieš susilaikė atmesta. Trys už? Prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas už? Prieš susilaikė atmesta. Penktas už, prieš susilaikė atmesta. Šeštas už, prieš susilaikė atmesta. Septintas už, prieš susilaikė atmesta. Aštuntas už, prieš susilaikė atmesta. Devintas už atmesta, dešimtas atmesta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė atmesta. Dvyliktas už, prieš susilaikė atmesta. 12 13 už, prieš susilaikė atmesta. 14 už, prieš susilaikė atmesta. 15, 16 už, prieš susilaikė atmesta. 17 už, prieš susilaikė atmestas. 18 už, prieš susilaikė atmestas. 19 už, prieš susilaikė atmestas atmestas 21 už, prieš susilaikė atmestas 22 už, prieš susilaikė atmestas 23 už, prieš susilaikė atmestas 24 už, prieš susilaikė atmestas. Dėl viso teksto balsuojame elektroniškai. Balsuoti pradedama, balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime dėl ES ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarimo įgyvendinimo. Pirmasis pakeitimas atšauktas. Antras už prieš susilaiko atmestas. Trečias už prieš susilaiko atmestą. Ketvirtas už prieš susilaiko atmestą. Penktas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštas už, prieš susilaiko atmesta. Aštuntas už, prieš susilaiko atmestas. Septintas už, prieš susilaiko atmesta. Devintas už, prieš susilaiko atmesta. Dešimtas už, prieš susilaiko atmestas. Vienuoliktas už, prieš susilaiko atmesta. Dvyliktas už, prieš susilaiko atmestas. Tryliktas už, prieš susilaiko atmesta, 14 už, prieš susilaiko atmesta, 15 už, prieš susilaiko atmestas, 18 už, prieš susilaiko atmesta, 17 už, prieš susilaiko atmesta, 16 už, prieš susilaiko atmesta, 19 už, prieš susilaiko atmesta, 20 už, prieš susilaiko atmesta. 21 už, prieš, susilaiko atmesta. 22 už, prieš, susilaiko atmestas. 23 už, prieš, susilaiko atmestas. 24 už, prieš, susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas, balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'adore cette. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Man patiko ta litanija atmesta, atmesta, atmesta, taip veikia demokratija. Nepaisant to, labai apgalėstauju, kad šiame pranešime, kuriame buvo vertinamas e, nuostatų įgyvendinimas, po trijų komisijos ataskaitų paviešinimo atrodo, kad rezultatai netitiko lūkesčių, e, ypač devintasis punktas, kuriame kalbama apie prekybą ir tvarų vystimas, ir turint omenyje, e, kai labai daug Pietų Amerikos šalių dabar yra tokia situacija, kai jų ekonomikos destabilizuojasi, mes vis tik tai negalime pateikti e, rimtos nuomonės komisijos pasiūlymų, taigi nesu tikra, kad toks elgesys, turint omenyje, kad e, per mažiau nei savaitę laiką e, trečias e, pranešimas yra tokiu būdu atmetamas tikrai vertas demokratinio elgesio. Bet nu, tiek, ponė pirmininkė, ačiū. Balsavimus baigiame, taip pat kaip ir savo posėdį šios dienos. Rytoj sustiksime visi 9 val. ryte. Visiems gero vakaro.